dialogo, kad galėtų pasisemti e, naujų minčių e, socialinės politikos plėtojimui. E, Ačiū. Gerbiamas komisijos nariai, balsavimą baigiame, balsus mirtų. Balsuosime rytoj 12 valandą. Ponios ir ponai, dabar galime e, toliau e, dirbti. Kitas klausimas - socialinio verslo iniciatyva e, pranešėjas Heinz Becker. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Keldama šią iniciatyvą Europa bando išplaukti iš sudėtingų laikų ir būti aktyvę socialinių modelių kurėją. E, gyventojų struktūra keičiasi, darbo rinka keičiasi, vis daugiau žmonių e, nori socialinės paramos. Ekonomika yra orientuojama į ekologiškumą, tai pasakytina ir apie būstą, ir apie socialinę ekonomiką. Dabar mes nuolat kalbam apie socialinę aplinkos apsaugos politiką. O dabar mes e, turėtume pakalbėti ir apie socialinį verslumą. Europos parlamentas turi būti įtrauktas į konstruktyvų bendradarbiavimą. Aš noriu padėkoti mūsų komiteto sekretoriatui, Europos komisijos žmonėms, visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šio darbo. E, Šią iniciatyvą e, parlamentas labai smarkiai susidomėjo. Ir tas susidomėjimas atsispindi, kad 280, e, tame, kad 288 pakeitimai pateikti. Teko parengti kompromisinius pakeitimus ir e, jiems pritarė didelė dauguma komiteto narių. Kokia yra esmė? Mes norime, kad e, būtų vis daugiau novatoriškų poreikių dengiama, novatoriška uh, verslininkų mąstysena, jaunimo e, iniciatyvos turi būti remiamos. Tai yra pagrindinis dalykas, pagrindinis, e, e, pagrindinė alternatyva, ypač dabartinėmis aplinkybėmis. Kol kas jau būdavo remiamos sėkmingos socialinės bendrovės, kooperatyvai, abipusės paramos bendrovės, fondai. Ir uh, E, žinome, kad yra nemažai ir pavienių asmenų, kurie dirba individualiai arba grupėmis su kitus, kitais kolegomis, kaip e, mažos ar vidutinės įmonės. Mes norime, kad šis e, pranešimo pavadinimas apimtų kur kas daugiau negu yra dabar. Daugiau socialinių aspektų turėtų būti apimta. Mes kalbame apie e, ekologišką socialinę rinką, ekologišką verslingumą. E, apie Europos masto socialinį verslumą. Tai yra naujas, nauja verslo rūšis. Socialinis verslas yra svarbiau negu bet kas kita. Turime pagalvoti apie tai, kokį poveikį socialinė veikla turi visuomeniai. Kalbame apie paramą e, moterims, e, e kvalifikuotoms moterims, e, norime e, paremti švietimo sistemą, e, norime pasitelkti naujas technologijas ar tiesiog suteikti galimybę žmonėms dirbti restoranuose. Prieš dešimt dienų socialinis verslo kongresas įvyko vienoje ir buvo pateikta visa eilė pavyzdžių, tūkstančiai pavyzdžių, kuriuos mes galėtume pasitelkti rengdami šį dokumentą. Turime galvoti apie socialinės inovacijas, naujus pokyčius, turime juos derinti su kitais pranešimais. Socialinis verslingumas yra uh, E, tarsi aukso gysla krizės e, aplinkybėmis. Reikia sukurti naują socialinių investicijų fondą, e, ženklinimo sistemą, partneriai bendradarbiavime etiketė turėtų atsirasti. Taip pat turėtume daugiau galvoti apie viešuosius pirkimus. Taigi, finansinė parama turėtų būti teikiama tokiems verslininkams per visas Europos programas. Reikia geros bazės e, ir gerų sąlygų socialiniam verslui. Aš tikiuosi, kad šiame komunikate e, jūs e, sugebė, šiuo komunikatu jūs sugebėsite sulaukti labai daug paramos. Europos parlamentas aiškiai pasakė, kad socialinis versl, verslas, socialinis verslumas turi daugy, didžiulį potencialą sprendžiant visuomenės problemas. Šiuo požiūriu Europa galėtų būti išlaikyta socialinių pavyzdžių, socialinių modelių. Ačiū ir pradėsime spontaniškus pasisakymus. Pirmiausia, ponas Mikolašė. Pekne, pan predsedajúci. Um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiami, uh, gerbiamas komisarė. Socialinis verslas yra uh, labai svarbus dalykas svarbus Sąjungos įmonėms. 11 milijonų e, žmonių dirba tokio pobūdžio įmonės ES. Remti socialinį verslą vietinių, nacionalinių ir europinių lygių yra puikia iniciatyva. E, Labai svarbu užtikrinti tokių įmonių gyvybingumą, e, nes tos įmonės negali dirbti kitą vertus vien tik gautamos subsidijas, nes subsidijoms pasibaigus gali atsitikti taip, kad tos įmonės turės stabdyti savo veiklą. Būtent dėl to būtina galvoti apie finansinę paramą, kuri būtų paremta analizę, kad būtų galima užtikrinti investicijų gražą, kad būtų galima užtikrinti jų skaidrumą. Daugelis verslo įmonių neturi visos informacijos apie galimybę plėtoti savo verslą ir gauti lėšas. Mums reikia žymiai paprastesnių ir aiškesnių taisyklių. Tik tiek. Dėkoju. Pone Makintair, prašau. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoj už visą darbą rengiant šį pranešimą ir už bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. E, socialinė verslo įmonės gali ypač prisidėti pagelbėdamos žmonėms su negale. Ir manau, kad būtina pripažinti tai, kad socialinis verslas yra tikras verslas, kad, kad jis gali gauti pelno ir jį reinvestuoti. Siūlau sumažinti administracinę naštą socialinėms įmonėms. Junktinėje karalystėje esu stebėjusi, kokį puikų darbą gali e, nuveikti šios ryties įmonės. Jos teikia paramą žmonėms su negale, konkuruoja atviroje rinkoje ir pasiekia sėkmės. Jos yra e, Europos organizacijos jungiančios tokios įmonės narės. Ir jos tikrai nusipelno mūsų paramos. Ačiū. Toliau, ponė Andželilė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Socialinė e, ekonomika, socialinis verslas yra labai atsparus kriziai. Tai yra tvirtas komercinis modelis ir tai atitinka visus kriterijus keliamų strategijoje 2020. Tai gali teikti ekonominę naudą, tačiau pats pobūdis tokių įmonių vystomas ir jų modus operandi yra tai, kad skatinama kurti tokią visuomenę, e, tokią aplinką, kuri yra demokratiškesnė, nuoseklesnė, solidaresnė. E, tai leidžia kurti darbo vietas. E, taip pat pagerinamos fiskalinės ir teisinės taisyklės. Tai padaryti, pagerintas taisyklės yra būtina. Ir galiausiai Taip pat svarbu tinkamai renkti viešuosius pirkimus, kad įmonėms būtams būtų galima užtikrinti finansinę nepriklausomybę, būtina kurti novatorišką rinką. Būtent dėl to aš ir norėčiau pasidžiaugti ir pasveikinti kolegą Becker atlikusi puikų darbą. Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra, kita kalbėtoja yra ponia Tikau. Mes, domnule prešedinte, mėsiulė komisar. Dėkoju, ponia pirmininkė, ponia komisarė. E, socialinės ekonomikos sektoriaus e, įmonės yra darbinusios 11 e, milijonų darbuotojų. Tai sudaro 10 procentų visų ES įmonių. ES programos yra labai svarbios. Tad būtina toms įmonėms sudaryti geresnės finansavimo sąlygas, kad būtų galima plėtoti socialinę rinkos ekonomiką. Būtent dėl to daugelis taisyklių turi būti supaprastintos, kad šios įmonės galėtų uh, E, turėti reikiamą lankstumą. Ir čia norėčiau pabrėžti, kaip svarbu turėti reikiamas strategijas, kaip svarbu skatinti verslumą, kad e, taip pat skatinti, kad tos įmonės veiktų novatoriškai, padėdamos jauniems žmonėms ir skurdžiau gyvenantiems. Mes norėtume, kad e, jaunų verslininkų Erasmus programa būtų tęsiama toliau ir kad ta, ta programa būtų geriau žinoma. Dėkoju. Ačiū. Kita kalbėtoja yra ponė Basesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą, parengusi šį pranešimą. Mes esame e, susidūrė su, džiu, su didžiuliu poreikiu to socialinio verslo įmonių, dėl demografinių pasikeitimų pirmiausia. Įmonėms sunku rasti finansavimą ir joms nelengva plėtotis. Sistema turi padėti toms įmonėms, kurios pirmiausia dirba visuotinio intereso labui. Turime užtikrinti toms įmonėms prieigą prie reikiamo finansavimo ir paskatinti uh, europinės struktūras remti šio pobūdžio verslą. Valstybės narės galėtų pritaikyti reikiamai savo teisinės taisyklės tam, kad būtų galima toms įmonėms tinkamiau pasirenkti e, veikti verslo rinkoje. Jų vadyba turėtų būti pagerinta. Tokios programos kaip Erasmus jauniems verslininkams turėtų būti būtinai tęsiamos ir naudojamos tam tikslui. Dėkui. Ačiū kitas kalbėtojas, ponės, ponas Matula. deficiențele cu care se confruntă societatea ei sunt vizionari dar i realiti eforturile lor urmărind adaptarea sistemului social în funcie de nevoile comunităii. instituiile financiare globale recunosc beneficiile investiiilor reikia kad paslaugos būtų pritaikytos prie visuomenės poreikių. Manau, kad yra pripažįstama investicijų svarba siekiant remti socialinės įmonės ir pirmenybė yra teikiama būtent tokių įmonių finansavimui, o ne socialinės gerovės finansavimui. Aš esu įstikinęs, kad socialinės įmonės gali užmėgsti ryšius su privačiu sektoriumi ir reaguoti į socialinius poreikius. Ir manau, kad taip e, investuojant e, lėšos būtų panaudotos veiksmingai. Piliečiams reikia Europos fondų paramos. Reikia prieigos prie įvairių finansavimo formų, tačiau ir nacionalinės institucijos, regioninės valdžios institucijos taip pat turi remti socialinės įmonės, kad jų iniciatyvos būtų patikimesnės. Ačiū dabar, ponė Rekner. Pirmininkė, komisija ir jūs, komisijos nariai Barnie, labai aktyviai ėmėtės iniciatyvų susijusių su socialinėmis įmonės. Tačiau norėčiau čia išsakyti ir šiek tiek kritikos, kritikos dėl pasiūlymo. Pasiūlymo tikslas yra užtikrinti, kad socialinių verslo iniciatyvų galėtų imtis rinka. Aš manau, kad tai nėra geras sumanimas, nes pelno klausimas. Čia kalbame apie pelną ir e, verslininkai neturėtų e, turėti galimybės panaudoti lėšų socialinio fondo lėšų šiem tikslams, nes čia galimi kiti finansavimo šaltiniai. E, įmonės turi veikti demokratiškai ir remdamosi solidarumo principų. Ir ponas Niohan. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju dviem milijonam įmonių Tačiau turiu pasakyti, kad finansavimo šioje srityje trūksta ir reikėtų ir nacionalinių, ir ES lygių numatyti daugiau finansavimo šaltinių. Vienas iš sprendimų čia galėtų būti paprastesnė prieiga prie struktūrinių fondų. Jie yra tikrai aktualūs. Reikia apie juos galvoti daugiametėje finansinėje programoje. Kitas alternatyvus sprendimas galėtų būti į socialinį fondą integruoti e, regioninį fondą, taip pat e, socialinių pokyčių ir socialinių inovacijų programą. Taip pat reikėtų numatyti prieigą prie mikro paskolų, reikėtų skatinti socialinį verslumą ir būtent taip mes galėtume paskatinti socialinės įmonės, kurios kuria darbo vietas, kurios kovoja su skurdu ir socialinė atskirtimi ir atskirtimi investuoja į švietimą bei Europos piliečių profesinį mokymą. Ačiū ir dabar ponas Sogor, paskutinis kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Mes žinome, kad kitų finansavimo laikotarpių bus vis labiau juntama finansų krizė ir ypač socialinėje dimencijoje. Taigi, siekdami suvaldyti krizę, mes siekiame sumažinti biudžeto deficitą, tačiau reikia pagalvoti ir apie krizės socialinį poveikį. Pastaraisiais metais ekonominiai dalykai užgožė visą kitą ir piliečiai mm, mano, kad nėra rasta sprendimų, kaip mažinti didėjantį nedarbą ir kaip kovoti su skurdu valstybės narės supranta, kad labai pavojinga nepaisyti tam tikrų socialinių reiškinių. Taigi manau, kad atėjo laikas daugiau dėmesio skirti socialiniams pastangoms. Ir čia pastangų turimtis parlamentas, taryba ir komisija. neturėtume aukoti, dabar paukoti jau sukurtų socialinių sistemų. Ačiū, diskusija baigta, dabar suteiksiu žodį komisijos nariu Barnie. Merci, Ačiū, <clears throat> pirmininkė. Ačiū visiems. Ypač norėčiau padėkoti ponui Bekeriui ir visiems kitiem kalbėjusiems šiuose debatuose tuo klausimu, kurį aš laikau nepaprastai svarbiu ir ties kuriuo mes Daug dirbame per keletą praėjusių mėnesių. Pane Damien jau lyg nubrėžė programą, planą, verslumo planą. Taip, mūsų BVP visoje Europoje, žinoma, įvairiuose šalyse Europos Sąjungoje padėtis skirtinga, yra sukurta milijonai darbo vietų, didėja konkurencija, Taip pat daugiai investicijų. Ponas Beka, jūs taip pabrėžėte, jūsų pranešime tai labai svarbu, nes tai dar labiau sutvirtina tai, kas jau vyksta įvairiose srityse. Ir mes, man atrodo, lygiai taip pat ir toliau dirbsime energingai šiuose srityse. 2011 mes pasiūlėme solidarumo pasiūlyme, kad solidarumo šitą ekonomiką, ekonomiką turėtų investicijoms teikiama pirmenybė. Taip pat nuo 2014 iki 2020 investiciniai fondai e, turėtų būti stiprinami. Tai žinoma turėtų būti priimta taryba ir parlamente. Man labai malonu pažymėti, kad o, įmonės programoje kalbančioje apie socialinius pokyčius ir inovacijas Iš tikrųjų, daug dėmesio tam skėrė gruodžio mėnesį. Mes turėjome visą paketą dokumentų dėl valstybės paramos. Mes kalbėjome, kad socialinės įmonės turėtų būti įtrauktos, kada derinamas gautinis finansavimas. Manau, kad, kad jūsų parama, pana Bekerio, pranešimui, ypač kada kalbame apie verslas landą, apie tai, ką mes kalbėjome praeitų metų gruodžio mėnesį. Mes čia kalbame apie e, fondus ir aš siūlau, kad kalbėtume tik apie viešuosius fondus. Bet taip pat reikėtų kreipti dėmesį į tai, kad ir nesmenys privačios įmonės taip pat nori investuoti Kartais a, tiesiog tokius, kurios pradeda savo verslą, ką padaryti, kad būtų tai lengviau, a, kad galima būtų apjungti viešąjį ir privatų sektorių, kad iš abiejų sektorių kiltų iniciatyvos, tai liečia ir šiosius fondus. Taigi šitas socialinio verslo fondas, verslumo fondas mes kalbame čia, kalbame ir apie mokesčių. Kompromis, kompromis dinamik. S'agissant. Lengvatinių mokesčių zonas. Na, jeigu kalbame apie teisinį pagrindą, mes žinome, kad Europos parlamentas, kaip ir uh, Europos tiesiog asociacijos, pabrėžia, kad mes turime būti išmintingi ir ankstesnis pasiūlymas buvo taryboje blokuojamas. Ponės ir ponai, tai galime toliau žengti pirmyn kitų klausimų, tai yra Europos fondų padėtis, ypač kada kalbame apie 12 metų vasario mėnesį. Taip mes darome pažangą čia, bet manau, kad pažanga galėtų būti didesnė. Neseniai susitikau su pagrindinius e, šitų fondų dalyvius ir e, tiesiog matome, kad direktyvų modernizavimas, patobulinimas e, taip įeina į mūsų teisinį pagrindą, kad tiesiog taisyklės, kurios jūs priimat, tiesiog turėtų padėti mum patekti į rinką lygiai taip pat, kad galima būtų dalyvauti ir aplinkosaugos srityje, inovacijų srityje. Manau, kad kitą savaitę mes jau susitarsime dėl to paprastesnio, labiau kvalifikuoto požiūrio į tiesiog sudarimo sutarčių, į skelbimą dėl kontraktų skelbimą. Taigi tie pagrindiniai e, pasiūlymai, kuriuos mes pateikėme, tai tiesiog bus vienas iš tokių veiksnių, kurie padės apsaugoti vartotojus. Na, vaikydamiesi vieningos rinkos faktorimis, taip pat ketiname taip pat žiūrėti, kad būtų atliekama patikra tiesiog, kad galima būtų pažiūrėti, kas, kas iš tikrųjų yra atstovami 27 ES valstybėse. Tai labai svarbu ir tikiuosi, kad mes galėsime dar labiau sustiprinti tą investuotojų atsakomybę prieš investuotojus. Tas irgi matosi iš pono Lekerio e, pranešimo. O šalia šitų reglamentuojančių dokumentų reikia tiesiog padaryti uh, kad tas mūsų matomumas žinios iš tikrųjų būtų o, plačiau, arba taip pat įvairios studijos, kad būtų įtraukia, įtraukta tai į Erasmus o, mokymus. Mes ne vieni dirbame. Mes o, taip pat girdime ir Briuselį, ir Strasbūrį, kad tiesiog reikia tiesiog sukurti tam tikrą pasikeitimą nu, platformą, jau yra pradėta e, organizuoti konferencijas, jau galima prisiminti jau 2011 metų konferenciją. E, praeitą birželį e, buvo tiesiog vyko diskusijos su komisija ir komisija savo tekstuose pateikė tekstus ir buvo pateikta ir skirų verslininkų nuomonė. Alba organizuojama organizuojamas tiesiog didelis susitikimas e, verslumo klausimais. Manau, kad e, kyla vis naujų idėjų ir mm, reičiau pakviesti visus jūs į šitą konferenciją, į šitą susitikimą. Grazie, komisario Barnier. La... Ačiū, komisario Barnier. Man atrodo, kad, e, žodžiu, mes jau baigėme diskutuoti šiuo klausimu.